kad prasideda pirmasis EP posėdis po paskutiniųjų tiesioginių rinkimų. Darf... Mėly kolegos, norėčiau jūsų paprašyti atsistoti, nes dabar bus gėdamas Europos himnas. Thank you. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Mėly kolegos, norėčiau Jūs nuoširdžiai pasveikinti susirinkus į pirmąjį etą posėdį po naujųjų tiesioginių rinkimų. Noriu pasveikinti visus, kurie buvo perinkti. Ir taip pat noriu pasveikinti būrį tų kolegų, kurie buvo išrinkti pirmąjį kartą. Mažiau nei pusė iš visų daugiau nei 700 EP narių buvo išrinkti pirmąjį kartą. Labiausia džiugina tai, kad 35 procentai visų parlamentarų yra parlamentarės moteris. Tiek daug kolegijų tarp mūsų dar niekada nebuvo. 170 milijonų Europos piliečių dalyvavo rinkimuose.